Witam Państwa na popołudniu. Gerbėmėjai ponai ir ponios, laba diena. Norėčiau pasveikinti visus sugrįžus į šį mūsų paskutinį prieš Velykinį posėdį. Matome, kad daug kas jau yra išvykęs. O mums, tiems, kas dar pasiliko, labai malonu yra pasveikinti visi mūsų prisijungusi ES auditorumų narį, pona Filą Ewaną. Mes norėtume šiltai pasveikinti jūs atvyku, atvykus pas mus į mūsų posėdį. Filas Aunas yra atsakingas už specialiąją ataskaitą dėl klimato kaitos biudžeto įgyvendinimo. ES nusprendė investuoti į klimato politiką. Ir buvo numatyta, kiek mažiausiai pinigų reikia išleisti su klimato kaita susijusiems veiksmams nepaisant tam tikros pažangos, vis dėlto didelių pokyčių mes nepastebėjome, ypač žemės ūkio ir kaimo plėtros sritise. Taigi, esame rizikos, kad tikslas išleisti iki 20 procentų su klimato, susiję, su klimato kaita susijusiems veiksmams nebus įvykdytas. Mes suteiksime žodį Filui Aunui, kuris pristatys mums specialiosios ataskaitos išvadas. Ir patogu, jūs galėsite užduoti jam savo klausimus. Ir aš norėčiau perskaityti šios ataskaitos pavadinimą, nes jis labai gražiai skamba. Panaudoti kas penktą ES biudžeto eurų klimato politikai. Na kągi, galime Jūs pasveikinti suradus tikrai labai gražų šios ataskaitos pavadinimą. Tikėkime, kad ir ataskaitos išvai, išvados taip pat mus nudžiugins. Na kągi. Aš jau turėjau progą susipažinti su šią ataskaitą ir žinau, kad mūsų laukia labai įdomus darbas. Taigi prašau, ponia Aunai. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ir aš norėčiau padėkoti komiteto nariams. Aš e, remsiuos e, skaidrėmis, kurios yra rodomos ekrane. Vietron Tongi, esantis mano iš kairės, ir mano atašė Katrina Bra padėjo man renkti šį dokumentą ir aš norėčiau jiems padėkoti už sunkų darbą. Be to norėčiau padėkoti Keisti Keliulait, kuri taip pat yra atsakinga kartu su manim už šį dokumentą. Ir mes rengėme šį dokumentą kartu, o po to jį tapo da, Estijos prezidentą. Paskelbėme ataskaitą lapkričio 22 dieną, o vasario 8 susi, susitikome su ponu Kanietė ir aptarėme ataskaitos išvadas. Vasario 14 dieną šį dokumentą aptarė, atsiprašau, sausio 14 dieną aptarė tarybos ekonominių ir finansinių reikalų grupė, o po biudžeto kontrolės komitete šis dokumentas pas jūs buvo nagrinėtas vasario 28 dieną. Taigi dabar auditas. Mūsų tikslas buvo išsiaiškinti, ar a, mums pavyks pasiekti nustatytą tikslą išleisti iki 20 procentų viso biudžeto su klimatu susijusiems veiksmams. ir ar jie galėtų sukurti papildomai pridėtinės vertės. Tai reiškia, kad reikėjo, kad e, reikėjo išleisti iki 212 milijardų eurų šiems tai, e, veiksmams. Mes atlikome auditus nuo 2015 metų spalio iki 2016 metų vasario mėnesio. Buvome nuvykę į Lenkiją, kur nagrinėjome sanglandos ir bendrą e, žemės ūkio politikas Vokietijoje, Rumunijoje Prancūzijoje ir Ispanijoje. Taip pat išnagrinėjome, kaip yra gyvendinamos programos Horizontas 2020, kaip vykdama žuvininkystės politika ir programa LIFE. Buvome taip pat susitikę su įvairiais komisijos darbuotojais. Mes nevertinome, e, kaip e, kai kurios ES išlaidos gali paveikti, neigiamai paveikti mūsų biudžetą. Taip pat nenagrinėjome ir su klimatu nesusijusias išlaidas. Taip pat audito da, o, nagrinėjimą sritį nepateko e, išlaidos e, kurios yra skirtos klimato kaitai, bet nepatenka į ES biudžetą. Ir taip pat nelyginome e, numatytų išlaidų ir faktinių išlaidų. Ir akivaizdu, kad kalba eina apie daugiamatę finansinę programą, kuri turi būti gyvenama iki 2020 metų. Auditas buvo atliekamas 15-16 metais taigi pakankamai anksti. Na, mūsų bendra išvada yra tokia, kad pažangos yra padaryta, bet yra nemažai rizikos, kad vis dėlto tikslas gali būti nepasiektas. Mes Išsiaiškinome, kad e, gerai lėšos naudojamos yra Europos regioninės plėtros fonde ir sanglaudos fonde. Tačiau žemės ūkio, kaimo plėtros, žuvininkystės ir Europos socialinio fondo sritise didelio, didelių poslinkių pokyčių, siekiant skirti daugiau dėmesio klimato ir daugiau finansavimo klimato e, kaitai, nebuvo pastebėta. Be to pastebėjome, kad mokslinių tyrimų srityje taip pat nebus pasiektas tikslas skirti 35 procentų finansavimo. Iš esmės galim pasakyti, kad vidurkis, finansavimo vidurkis siekia 17,6 procento. Ir mes skaičiuojame, kad, e, kad iki 2020 metų finansavimas gali pasiekti 18,9 procento. Tai reiškia, kad 20 procentų tikslas nebus pasiektas. Bent jau taip teigia komisija. Tačiau mes matome, kad komisija kartais yra linkusi pervertinti kai kurios skaičius, bet to jos metodologija ne visuomet yra tinkama. Taigi, finansavimas žemės ūkio ir kaimo plėtros srityje. Mes nustatėme, kad, nebuvo, kad atsiliekam skirti 303 milijardus eurų. Ir pavyzdžiui, mums nebuvo suprantama, kodėl komisija, pavyzdžiui, e, įvardėjo 20 procentų tiesioginių išmokų nesusijusių su žalinimu, kaip e, tos veiksmus, kurie prisideda prie klimato kaitos mažinimo. Pastebėjome ir kitų problemų. Jei būtų taikomas e, pasaulio banko taikomas santūrumo požiūris. Reikėjo naudoti tuomet atliekant vertinimus mažesnius skaičius. Ir tai reiškia, kad bendra galutinis skaičius būtų 9 milijardais mažesnis. Be to, kitose sritise mes išsiaiškiname, kad dėl komisijos taikomos metodologijos, pagal kurią nebuvo daromas skirtumas tarp įvairių priemonių, skai, nurodyti skaičiai buvo 24 milijardais didesni nei tie, kurių galima tikėtis realiai. Ir žinome, kad kuriuose kitose generaliniuose direktoratuose, pavyzdžiui, rėdžiai, galima, buvo taikoma kitokia metodologija, taigi ji nėra pati sava, tai, ką mes siūlome, nėra biurokratiška metodologija. Mes manome, kad reikia keisti BŽUP biudžeto naudojimo kokybę. Tačiau mes vis dėlto pastebėjome geros praktikos pavyzdžių. Pavyzdžiui, miškininkysės rytyje kai kurios priemonės e, visose trijose regionuose, e, kurios yra skirtos, pavyzdžiui, anglies e, kaupimui, buvo labai tinkamos. Andalūzijoje taip pat buvo pritaikytos geros priemonės sprendžiant dirbožėmio problemas. Yra ir kitų gerų pavyzdžių, pavyzdžiui, Prancūzijoje. Dabar štai šitoje gamykloje gaminama yra energetika iš atliekų, iš žemės ūkio atliekų ir iš kitų žalių atliekų. Mes manome, kad reikėtų pakeisti uh, savo poziciją tiek kiekybinė, tiek kokybinė prasme ir kad Agri generalinis doktoratas galėtų dar kai ką padaryti per dabartinį finansavimo laikotarpį ir galima būtų per vidurio laikotarpio daugiametės nacinės programos peržiūrą, pavyzdžiui, kai ką pakeisti. Ir be abejo, jie taip pat galėtų konsult, pasinaudoti konsultacijomis dėl BŽUP ateities. Tos diskusijos buvo neseniai pradėtos ir galima būtų išnaudoti jas tam, kad galima būtų geriau pasiruošti ateičiai. Žem, ne tik daugiau galima buvo daryti žemės ūkio ir kaimo plėtros rytise. Moksliniai tyrimai. Horizontas 2020 čia taip pat yra atsiliekama ir nebus pasiektas 25 procentų tikslas. Europos regioninės plėtros fondas ir sanglaudos fondas uh, Tenai mes pastebėjome teigiamų poslinkių. Pirmiausia, buvo skirtas didesnis finansavimas, lyginant su ankstesnių finansavimo periodu. Tuomet finansavimas siekia 12 procentų, o per šį finansavimo laikotarpį 21 procentą. Bet to veiksmai yra geriau sufokusuoti Vokietijoje, Lenkijoje ir Rumunijoje. Pavyzdžiui, e, mes suradome priemonių, kurios šimtų procentų buvo orientuotos į klimato kaitos mažinimą. Tačiau Europos socialinėme fonde kitokia yra situacija. Tenai tik tai vienas kablelis. E, e, uh, 4 procento buvo skirta veiksmams susijusiams su klimato kaita iš 83 milijardų. Taigi mūsų dabar rekomendacijos. Mes uh, siūlome atlikti da, labai da, uh, tokį patikimą daugiametę konsolidaciją, sustiprinti atskaitomybės sistemą, taip pat geriau vertinti su klimato kaita susijusius poreikius, kalbėdami konkrečiai apie klimatą, apie kaimo plėtrą. Mes manome, kad reikėtų vis dėlto santurių atlikti kai kuriuos vertinimus, tam, kad skaičiai atitiktų tikrovę, bet to reikėtų parengti veiksmų planus tose sritise, kur jų dar trūksta. Be to reikia geriau stebėti faktinės išlaidas ir, ir, ir realius rezultatus. Ir paskutinė rekomendacija yra užtikrinti tikrai e, faktinį pereimą prie klimato politikos visose sritise. Dėkuoju. Przechodzimy w tej chwili do pytań, wypowiedzi. Labai ačiū. Na dabar jūs galėsite pateikti savo klausimus. Visų pirma, panas Agni. Ačiū, pirmininkė. Kaip žinia, šis klausimas man labai rūpi. Iš šios ataskaitos matau, kad ES yra pasirengusi išleisti per metus 33 milijardus eurų tam, kad e, pagerėtų klimatas pasaulyje, mažindama CO2 emisijas ES. Tai yra tikrai didžiulė suma. Tuo tarpu yra daug investuojama ir į transporto e, sistemas, e, lėktuvus ir visos šios transporto priemonės degins kūrą, aplinką išmetinės CO2 emisijas. ką mes turėsime žmonėm pasakyti? Nustokite naudotis transporto priemonėmis, nustokite ūkininkauti, tik tai e, padės iš tikrųjų sumažinti CO2 emisijas. Tai reikštų praktiškai, kad žmonės e, nustot, turėtų nustoti būti aktyvus. E, šiandien ryte mes kalbėjome apie tai, ar E, kalkės iš rytų e, Vokietijos yra pakankamai geros, kad jas būtų galima naudoti ES, tai ką tai reikštų, kad reikėtų tūkstančius kilometrų e, atsigabenti tas kalkės iš kitur, sunaudoti begalės kūro, tuomet tos kalkės taptų gerokai brangesnės. Uh, Jūs taip pat minėjote savo ataskaitoje miškininkystę. Miškininkystė nėra ES kompetencija, aš per praeisius metus tai sakiau tikrai ne vieną kartą, bet visiems kažkaip atrodo, kad miškininkystė vis tiek yra ES kompetencija. Kur mes galėtumėm daugiau lėšų panaudoti? Ten, kur mes matytumėm um, tiesioginius rezultatus. Mes dabar vis daugiau miškų iškertame, vis daugiau statome pastatų, net ir ten, kurių, kurių nereikėtų, dėl žmogaus veiklos vis e, dažniau kyla potviniai. Ir tokie potviniai padaro tikrai be galo daug žalos. Tai kur būtų geriausia lėšas panaudoti? E, tas lėšas galėtumėm panaudoti statydami užtvankas, uh, E, tokiu būdu išvengtumėm žalos, kurią padaro klimato kaita. Ir dar vieną dalyką paminėsiu. Man atrodo, apie tai kalbama ir ataskaitoje. Nėra e, jokio e, ryšio tarp tikslo panaudoti, išleisti 30 milijardų svarų per metus ir kovos su klimato kaita. Kaip jūs galite įrodyti, kad tie 30 milijardų per metus bus gerai panaudoti? Tak, teraz dziękujemy panu posłowi Agniu. Ačiū ponui Agniu. Kažin ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Ponas Hoisling. Ačiū pirmininkė. Ponas Agniu nėra vienintelis, kuris turi ką pasakyti. Aš irgi turiu ką pasakyti. Labai būtų gerai, jeigu tą juoką girdėčiau iš kitos kanalo arba sąsiaurio pusės. Jūs e, Junktinėje karalystėje visiškai netrukus galėsite lėšas leisti, kam tik tais norite. Tuomet jau nebesikišite į mūsų darbą. Na, aišku, jūs galėsite savo tiesiog išeiti į pensiją, tai irgi ne problema. Uh, nes jūs ko gero iš viso netikite, kad vyksta klimato kaita. Bet pažvelkime į konkrečias priemonės. Mano nuomonė, tokių priemonių reikia. Gerai, kad yra skirtas finansavimas, bet tas lėšas reikia prasmingai panaudoti. Jūs prieš tai trumpai užsiminėte apie biodujas. dujas. mes gamindami biodujas turėtumėm panaudoti tik atliekas. Štai Vokietijoje buvo taikoma neteisinga praktika, kai buvo gaminama biomasė iš kukurūzų, bet mes turėtumėm stengtis žemės ūkio srityje gamindami energiją panaudoti atliekas. Tai turi didžiulį potencialą. Kartais ES e, į tai neatsižvelgia. Taigi mes turėtumėm galvoti ne vien tik tais energijos importą, bet ir apie tokią bioenergiją. Jos gamyba nėra neproduktyvi. Reikia labai atidžiai peržiūrėti visas turimas priemonės. Pagalvokime, ar tikrai visos tos priemonės susijusios su klimato kaita pasiteisins. Ypač svarbu peržiūrėti antro ramščio priemonės, išsiaiškinti, ar jos tikrai visos tarnauja e, kovai su klimato kaita. Pane Noichil, ačiū. Pirmininkė, aš turiu klausimą dėl ataskaitos septinto punkto. Jeigu būtų parengtas veiksmų planas, aš norėčiau sužinoti jūsų nuomonę, kokie būtų trys svarbiausi punktai žemės ūkio srityje. Kokios mintis sukasi jūsų galvoje? Pasidalinkite jomis su mumis. Tikrai būtų gerai išgirsti jūsų patirtį. Taip pat noriu pateikti klausimą ir dėl dešimto punkto. Kaip Jūs manate, ar Europos komisija gali tikrai įvertinti, kiek tų pinigų reikia. Turiu ir dar vieną klausimą. E, stambiausia žemės ūkio sritis tai yra tiesioginės išmokos. Kaip Jūs manote, ar žemės ūkio srityje būtų galima pereiti nuo e, išmokų už plotą prie išmokų susijusių su e, klimato kaita. Kaip Jūs manote, ar tai būtų įmanoma? Pane Maginės. Ačiū. Pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti ataskaitos autoriams. Visų pirma, norėčiau sužinoti iš savo patirties – Kaip Jūs vertinate tas tiesioginės e, išmokas, ar jos susijusios su e, klimato kaitos priemonėmis, kokia yra Jūsų pozicija? Tikrai e, Jūsų rekomendacijos labai išsamės, bet jos nėra pakankamai specifinės. Gal jas galite sukonkretinti, kaip reikėtų gyvendinti tokią žemės ūkio politiką, kuri būtų palankesnė aplinkai. Na ir galiausiai, iš tikrųjų valstybės narės uh, jau daug, jau daug dirba imdamosios veiksmų klimato kaitos rytyje. Aš iš savo patirties žinau, kad štai ir Airijos institucijos jau seniai bandė išsiaiškinti, kokios emisijos išskiriamos gyvulininkystės rytyje, kaip būtų galima veiksmingiau panaudoti mėšlą, kaip galima būtų e, galima e, geriau išnaudoti energiją, užtikrinti geresnį energetinį veiksmingumą. Taigi valstybės narės ir ūkininkai jau imasi veiksmų. Bet galbūt reikėtų ne tik tokių veiksmų, bet ir veiksmingesnio žemės ūkio arba veiksmingesnio ūkininkavimo. Daugelis ūkininkų nori veiksmingiau dirbti, nori e, užsimti prasminges, e, veiksmingesnę gamybą. Tai gal galite sukonkretinti savo poziciją šiuo klausimu. Ačiū, panas Ropė. Ačiū, gerbimas pirmininkė. Ačiū Jums už pristatytą ataskaitą. Tikrai, manau, labai toks e, specifinis klausimas, kuriam ir daug dėmesio skiriama ir e, netiek daug dar yra priemonių parengta, norint pasiekti tų rezultatų, kuriuos yra užsibrėžę tiek ES šalis, tiek pasaulio šalis. E, apskritai šitos priemonės yra na, pakankamai dar turbūt neišsemtos, nors dauguma jų yra žinomos, bet jos e, pakankamai nemažai ir kainuoja pinigų. Ir e, kadangi nors liktai rinka bendra ES šalyse, bet e, skirtumai yra pakankamai labai dideli tarp e, šiaurės šalių pietų šalių tarp rytų šalių vakarų šalių ir ne tik tai skirtumai sakykime tie natūralūs bet ir e, paramos skirtumai pavyzdžiui tiesioginių išmokų skirtumai na siekia tris ir keturis kartus o priemonės kurias reikia įgyvendinti E, na, atskirose šalyse jos labai panašios ir panašiai kainuoja. Ir tada gaunasi, kad e, vienom šalim, vienų šalių ūkininkam yra lengviau gyvendinti e, priemonės, kitų šalių ūkininkam, na, praktiškai jie ir nebegali gyvendinti, nes jeigu jie gyvendins priemonės, tai praktiškai neturės iš, iš ko gyventi, turi reikės sudėti visas pajamas, kurias gauna kartu su išmokom, nes ne visada dar E, tose šalyse, kur mažesnės išmokos, ne visada ir kaina būna palanki, paprastai būna ir kaina mažesnė. Tai iš tikrųjų e, e, šituo aspektu būtų labai įdomu pažiūr... išgirsti jūsų nuomonę, kaipgi vis dėlto siekiant klimato tikslų, kokiagi būtų ateityje teisingesnė paramos sistema, paramos modelis. Ar tai E, parama daugiau centralizuota per tiesioginių išmokų sistemą ar daugiau decentralizuota per antro ramščio sistemą kada sakykime na patys e, pačios valstybės kartu su ūkininkais bendradarbiaudamos su partneriais gali nusistatyti paramos e, lygius aišku jeigu tai būtų pinigų sumos pakankamai aiškios Ir antras klausimas, e, kasmet, e, e, reiškia, kiek pastebėjau, treti metai, kasmet vis 2-3 procentais yra mažinamos kaimo paramos dalis ES biudžete, nors pats biudžetas nemažėjo. Tai, o reikalavimai, ypatingai klimato kaitos priemonėm, jos viskas nedidėja. Tai kaip dabar ES ūkininkam įgyvendinti kokybiškai tas priemonės kada biudžetas mažėja ir kainos du metus pagrindinių produktų tiek e, pieno, pieno produktų, mėsos, ypatingai keulienos e, ir grūdų paskutiniais metais kainos irgi pakankamai ir kokybė buvo labai prasta. Reikia įgyvendinti, kaip šitos dalykus galima susijęti, kokia jūsų būtų nuomonė. Ačiū. Agniu. Thank you for letting me come back, Chairman. I, I had to. Ponas Agniu, ačiū už tai, kad man dar kartą suteikėte žodį, nes ponas Hoisling mane paminėjo konkrečiai, sakė, ko čia tam ponui Agniu rūpintis, vis tiek Junktinė karalystė išstos ir mes išvažiuosime. Vis dėlto mes kalbame apie 30 milijardų eurų per metus. Ir nemažą tą, e, e, tos sumos dalį sumoka Britai. Na ir tikrai, kaip kad sako e, ir JAV, yra labai teisingas posakis, kodėl mes turime kažką mokėti, jeigu mes nebūsime net atstovaujami. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ponas Des. Ačiū pirmininkė, norėčiau padėkoti už šiandien pateiktą ataskaitą. Kolegos e, žino, kad aš esu labai skeptiškai nusiteikęs dėl žmonių sukeltos klimato kaitos. Aš galiu pasakyti, kad uh, dar e, tūkstantaisiais, tūkstantis du šimtaisiais metais vienuolynų e, analuose yra užregistruota, kad žiemos būdavo labai šiltos, net gėlės šitėdavo. Na, dabar mes kalbame apie tai, kad reikia skirti 30 milijardų eurų tam, kad pagerintumėm pasaulio klimatą. E, Junktinių tautų generalinis sekretorius vakar rytų Afrikoje e, skundėsi, kad e, daug žmonių badauja, bet pasaulis nėra pasirengęs skirti 4 milijardų eurų tam, kad išgelbėtų tūkstančių žmonių gyvybę. Na, o dabar mes kalbame apie tai, kad išleisime klimato kaitai 30 milijardų eurų, bet negalime rasti 4 milijardų eurų tam, kad Afrikoje išgelbėtumėm žmonės nuo bado. Ačiū. Nematau, kad dar kas nors prašytų žodžio. Tai tokiu atveju norėčiau kreiptis į poną Owen, dabar žodis Jums atsakykite į klausimus. Ačiū labai gerbiamas pirmininkė, ačiū ir tiems Jūsų nariams, kurie pateikė klausimus. Taip, tikrai įtin e, aktuali tema, džiaugiuosi, kad ji įdomi Jums. Pabandysiu pasistengti atsakyti į tuos klausimus, kurie buvo pateikti. Ir pabandysiu pradėti nuo pono Agnių klausimo. Jis buvo pirmasis pateikęs klausimą, tada e, aptarsiu ir kitus klausimus pailiui. Ponas Agnių kalbėjo apie tai, kad ES yra pasirengusi išleisti 30 milijardų eurų pagerinti e, klimato kaitos aspektus. Na, nežinau, ar galime įtakoti orą, kaip jūs sakėte, tačiau taip supratau tą jūsų pastabėlę. Na ir Jūs kalbėjote ir apie tai, kaip svarbu pažvelgti į bendrą ES biudžetą, į nesų klimatų susijusias rytis, pavyzdžiui, kaip transporto infrastruktūra, investicijos į šią sritį. Na ir turbūt e, pastebėjote vieną iš mano skaidrių, e, kurią pristatydama sakiau, kad mes nevykdėme audito, kalbant apie nesų klimatų susijusias išlaidas bei nesų klimatų susijusias rytis. Tačiau be abejo, jeigu jūs domina tokie klausimai, galėčiau rekomenduoti įsijungti mūsų interneto svetainę. Ten rasite įvairiausių ataskaitų, e, specialių ataskaitų panašių į šią. Pavyzdžiui, prieš porą metų paskelbėme ataskaitą pavadintą e, regioniniai oro uostai, nedidelė vertė už pinigus. Ir buvo analizuojami ir investicijų klausimai, ypač e, pietų Europos valstybėse narėse. E, taip pat atsižvelgta buvo į tą recesijos laikotarpį po 2008 metų, kai buvo e, statomi regioniniai oro uostai, tačiau dėje neintensyviai jie buvo naudojami transporto tikslais. Na ir e, tikrai mm, pamatėme, kad ta vertė už pinigus tikrai buvo nedidelė. Tad ačiū už Jūsų pastabą. Suprantu, ką turėjote omenyje, kalbėdami apie transporto emisijų kontrolę, kovojant su klimato kaita. Tai taip pat yra itin aktuali problema. Tai yra tiek ir valstybių narių, tiek ir komisijos planuose. Taip pat įravotės. Ne, jūs tiesą sakius teigiate, jog jūsų nuomonė e, kyla nemažų problemų e, dėl tų itin didelių o, netikėtų pelnų. E, ir e, jūs panaudojate konkrečius terminus, tačiau e, jeigu domite šią temą, mm, audito rūmai e, taip pat daug dėmesio skiria, pavyzdžiui, potvinių klausimų Europos Sąjungoje, atsižvelgianti tai, kad potvinių dažnis pa, pa, iš ties itin išaugo per pastaruosius metus ir manome, kad tai yra susiję su klimato kaita. Tad kaip tik pradėjome rinkti specialią ataskaitą dėl ES išlaidų šioje srityje ir aš pats esu vienas iš ataskaitą rengis, rengiančių narių, o Bertranas sėdintis man iš kairės yra darbo grupės vadovas, tad tikrai vykstant darbui, mielai dar su jumis aptarsime šią temą paprastai ataskaitoms skiriame šiek tiek daugiau nei vienerius metus ir e, manau, kad 18 metų vasarą jų turėtų būti paskeltas galutinis ataskaitos variantas. Taip pat pažymėjote, jog e, trūksta įrodymų, ar komisija įvertino realų išlaidų poveikį e, šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijams. Taip, jūs esate gana teisus. Ataskaitoje kalbama apie tai, kad daugiau dėmesio skiriama ateičiai ir tam tikrų E, priemonių suderinimui. Ir tikrai sudėtinga kartais įtraukti vieną ar kitą temą į biudžetą, tačiau manome, kad komisija turėtų peržiūrėti savo metodologiją ir vertinti ne vien tik planuojamas išlaidas, tačiau ir realias išlaidas ir parinkti kažkokius tai konkretesnius rodiklius. Ta tikrai jūsų pastaba buvo logiška. Na ir e, dar dėl kitų pastabų. Nežinau, ar šiandieną reikėtų leistis į diskusijas dėl to, ar klimato kaita yra realus reiškinys ar ne. Tačiau e, žinau, kad vakar diskutavote dėl mm, specialaus tyriamojo dokumento dėl žemės ūkio įtakos klimato kaitai. Man atrodo, kad būtent jūsų komitetas užsakė parengti e, šią ataskaitą. Buvo kalbėta apie žmogaus įtaką klimato kaitai. 17 puslapyje yra paminėta, jog paviršiaus e, temperatūra e, nuo 51 iki 2010 metų pakilo e, dvigubai. Taip pat itin išaugo šest dujų kiekis, ypač kalbant apie žmogaus vykdomą veiklą. Kalbama ir apie Junktinių klimatų pamatinės klimato kaitos konvencijos vykdomą veiklą, jos svarbą. Dabar dėl kitų klausimų. Jūs e, minėjote Vokietijos kukurūzus, taip pat biokūro gamybą. Man atrodo, kad iškėlėte svarbų klausimą susijusi su klimato kaitos kontekstu. Tai yra patikimas vertinimas, patikimas apskaičiavimas. Taip, e, tai yra susiję ir su finansiniais aspektais, ir, e, pavyzdžiui, kalbant apie šį tyrimą, Mm, tai yra mm, vertinimą, ar e, pavyks tikrai panaudoti kas penktąjas biudžeto eurą klimato politikai. Na ir tai yra tikra dovanėlė auditoriams, kurie tikrina sumas ir gali vertinti, ar tikrai teisingai buvo duoti pažadai. Na ir kalbant apie stebėseną, ataskaitų teikimą e, susijusius su šias dujomis. Tai yra tikrai didžiulė svarbis rytis. Ir tikimės šios vasaros pabaigoje paskelbti naują dokumentą, kuriame bus pateikti mūsų vertinimo rezultatai. Ir taip jūs e, tikrai nemažai pastabų išsakėte dėl e, tų skaičiavimo metodikų naudojimo. Norėčiau padėkoti ir poniai Nil už jos pateiktus klausimus. Tiravotės, ar veiksmų planai tikrai būtini ir kokie trys pagrindiniai elementai yra svarbiausi. Mano nuomonė, žemės ūkis ir kaimo plėtra plėtros rytis galėtų tikrai demonstruoti geresnius rezultatus. Ponas e, Hoganas, komisaras Hoganas apie tai prieš porą savaičių tai kaip tik kalbėjo. Ir kalbant apie daugiametę finansinę programą, dabartinį laikotarpį nemačiau, kad Agri direktoratas būtų parengęs tokį veiksmų planą. Žinau, kad kitos komisijos. Um, um, kiti komisijos skyriai parengė tokius veiksmų planus. Tačiau e, Agri generalinis direktoratas tokio veiksmų plano neturi, tad komisijai tai galbūt reikėtų atkreipti dėmesį. Na ir jeigu jau būtų tas veiksmų planas e, rengiamas, manau, kad mūsų ataskaitoje jau yra paminėta, kur būtų galima šiek tiek daugiau nuveikti. Tačiau ne auditorių darbas yra prastuminėti kažkokias tai politikas, e, tai jau yra komisijos, tarybos vaidmo Man atrodo, kad e, taip pat buvo pateikta įtin naudingų pasiūlymų e, tame tyriamajame darbe, kurį aptarėte vakar, kai kalbėjote apie žemės ūkio įtaką klimato kaitai. Ir mano dėmesį patraukė štai kas. Galbūt būtų naudinga, e, jeigu būtų vykdomi mokymai, kalbant apie keitimąsi gerąją praktiką ir tinkamą lėšų panaudojimą. Dabar dėl to, ar ūkininkavimas galėtų būti labiau ar mažiau susijęs su e, klimatui skirtomis išmokomis ateityje. Man atrodo, kad komisija, parlamentas, taryba turi primti tokius sprendimus, tačiau Mane, tiesą pasakius, nustebino komisaro Hogano pasisakymas prieš porą savaičių, kai jis minėjo, kad reikia nuveikti daugiau, kad reikia remti ūkininkus, tačiau tuo pat metu reikia prašyti, kad ir jie patys labiau prisidėtų prie tarptautinių įsipareigojimų susijusių su klimatu, tvarios plėtros tikslais, aplinkosauga ir taip toliau. Na ir kalbant apie vykstančias konsultacijas, kurios vykdomos komisijoje dėl BŽUP ateities, Mm, manau, kad e, tikrai bus skirta dėmesio šiems komentarams, e, pažiūrėti, kaip būtų galima teikti paskatas ūkininkams. Na, nu, kalbant apie žalinimą, e, šiemet vėliau paskelbsime šį tyrimą. Manau, kad tai turėtų būti įdomi medžiaga, kuri parodys, kas konkrečiai veikia, o kas ne. Dabar ponios maginės klausimai. Atleisti, jeigu jums pasirodė mano pasisakymas itin negatyvus. Mm, kartais galbūt susidaro toks įspūdis, kalbant apie mūsų auditorių darbą. Na ir turbūt daugiausia negatyvumo būna tose metinėse atitikties ataskaitose, kai ieškome klaidų ES lėšų panaudojime. Tada taip, tikrai tą negatyvumą galime išvelgti. Na, o kalbant apie šią ataskaitą, matėte e, tą metano e, gavybos įmonę, e, pateikiau jos nuotrauką ir kalbėjau ir apie kitus energijos efektyvumų susijusius aspektus. Kalbėjau ir apie sanglaudos fondus. Tad tikrai yra tų pozityvių aspektų, visada jų galima išvelgti. Tačiau man atrodo, kad svarbiausia yra išlaikyti pusiausvirą Ir aš tiesiog bandžiau paaiškinti, kaip tokiuose sritise, kaip pavyzdžiui, miškų įželdinimas, e, radome tikrai nemažai teigiamų pavyzdžių. Mm, mm, pavyzdžiui, Andalūzijoje, Alpių regione. Na, jūs sakėte, kad mes kritiškai žiūrime į tas tiesioginės išmokas. Ne, mes kažkokių konkrečių aspektų nenurodėme kaip neįgiamų. Tiesiog paminėjome, kad buvo netinkamai atlikti vertinimai, tokie pervertinimai buvo atlikti tam tikrose srityse. Ir pavyzdžiui, 24 milijardai eurų buvo paminėta, manome, kad ta suma e, tikrai nėra tiksliai apskaičiuota. Ponas Ropė, jūs kalbėjote apie ūkininkus, apie tai, kad jiems nėra lengva laikytis atitikties, kad yra tikrai daug tokių sudėtingų elementų ir Europos auditų rūmai tiek ir metinėse atitikties ataskaitose, tiek ir specialiosiose ataskaitose jau ne vienerius metus aiškiai pažymi, kad tikrai yra per daug to sudėtingumo, kompleksiškumo, kalbant apie ES reglamentus, jų sandarą. Ir tiesiog galbūt reikėtų paklausti savęs, ar E, tai, jog norime geresnių sąlygų, galiausiai e, apsiverčia aukštinkojomis ir lemia dar didesnį sudėtingumą. Taip, e, Kalbant apie, pavyzdžiui, klimato kaitos veiksmų įtraukimą į biudžetą, tai yra svarbus elementas, žinoma, tai nėra lengva tai padaryti, tačiau, manau, kalbant apie kitą finansavimo laikotarpį, tikrai būtų galima siekti geresnių rezultatų. Ir pagrindinis iššūkis yra susijęs su tuo, kad klimato veiksmai yra mm, svarbus išlaidų atveju, tačiau taip pat reikia išvengti to kompleksiškumo. Todėl tikrai visada skatinu visus nerengti tokių itin sudėtingų schemų susijusių su kiekvienu smulkiu klimato kaitos aspektu, nes tai tik dar labiau gali apsunkinti ūkininkų padėtį. ir visos suinteresuotos e, šalis tikrai turės intensyviai dirbti, kad sistema būtų aiški, paprasta ir visiems suprantama. Labai tikiuosi, kad man pavyko atsakyti į daugumą narių iškeltų klausimų. Atleisti, jeigu kažką praleidau, e, tiek būtų iš mano pusės. Aš norėčiau pridurti dar vieną dalyką, dar kol yra įjungtas mano mikrofonas. Ir dėkuoju sekretariato darbuotojams už tai, kad e, jie man apie tai priminė. Jei jums e, patiko šiandienos diskusija, aš tuomet norėčiau pasakyti kad auditorumų e, pirmieji rūmai, kuriuose aš dirbu, uh, rengia šiuo metu kelias ataskaitas, kurios gali jūs sudominti. Ir aš galiu paminėti dar penkias specialias ataskaitas. Aš žinau, kad jūs turite labai mažai laiko ir aš suprantu, kad ko gero komiteto posėdėje ne visuomet galėsite visas aptarti, bet aš trumpai paminėsiu. Mes turime vieną dėl sertifikavimo institucijų, jeigu mes rengiam ataskaitą dėl jaunų o, o, ūkininkų, ji turi būti paskelbta birželio ar liepos mėnesį kaimo plėtros programavimas. Ataskaita šiuo klausimu turi būti paskelta spalio mėnesį. Dar viena ataskaita dėl bazinių mokėjų išmokų sistemos spalio pabaigoje jie turi būti paskelbta. Ir dar viena ataskaita, kuri ko gero yra įdomiausia, bent jau jūsų komitetu, tai yra ataskaita apie žalinimą. Ji turi būti paskelbta iki šių metų pabaigos. Yra ir kitų įdomių taip pat e, dokumentų, pavyzdžiui, apie e, tai, kaip e, mūsų kraštovaizdžio tvarkymas ir taip pat įtakoja mūsų klimato politiką. Tai taip pat gali būti įdomu. Mes stengiamės dirbti nešališkai, išlaikyti objektivumą ir tinkamai atspindėti visus faktus. Ir aš tikiuosi, kad mūsų darbas jums yra naudingas. Pone Maginis, dar paprašė žodžių. Dėkoju, dėkoju Jums už tai, kad Jūs atkreipėt mūsų dėmesį į tas ataskaitas, kurias ketinate paskelbti. Mane, pavyzdžiui, labai sudomino ataskaita apie jaunus ūkininkus, nes e, joje, da, tikiuosi, bus išanalizuota išanalizuotos e, paskutinės BŽUP reformos rezultatai ir mes galėsime išsiaiškinti, pamatyti, ar. Mhm mūsų e, sprendimai buvo teisingi ar ne. Ir aš e, tikiuosi, kad e, viso, visi tie dokumentai suteiks mums nemažai peno pamastymams ir savotiškai atgaivins mūsų net ir pona Agnių prieš Velykas. Zamykamy ten punkt. Bardzo. Na kągi, gerbėjai ponai ir ponios, galime baigti nagrinėti šį punktą. Dėkojame ponui Vin Owenui. Dėkojame ir jūsų darbuotojams, kurie jūs lydėjo. Bendradarbiavimas tarp mūsų yra puikus. Ir jūsų darbas, kuris beje yra labai aukštos kokybės, labai praverčia mums, mūsų darbe. Na kągi, o dabar periname prie kito darbo tvarkės punkto. Toliau pranešėjas, ponas Heusling, turėtų mums papasakoti apie vykstančias trišalės dėrybas. Koordinatorių posėdėje mes jau aptarėme šį klausimą. Ir ponas Hoslingas, ko gero, galėtų pristatyti šį klausimą. Jam iš karto ir sutikiu žodį, prašau. Ačiū pirmininkė, ačiū už suteiktą galimybę apie tai dar kartą papasakoti. Šiandien ryte apie tai kalbėjome koordinatorių posėdėje. Na ir man ir šešėlėms pranešėjams susidarė toks įspūdis, kad priartėjome prie galutinio etapo, prie finišo tiesiosios. Kiti sustikimai Maltos pirmininkavimo metu nebuvo tokie jau naudingi. Susidarė toks įspūdis, kad pirmininkaujantį Maltą tiesiog laikosi tarybos mandato ir visiškai nesuinteresuota yra kažką keisti. Na, mes turėjome priminti tarybai, kad trilogas reiškia, jog visi turi nusileisti, visi turi ieškoti kompromisu. Taryba neseniai patvirtino naują mandatą. Vyko ir dvi šaliai susitikimai ir jų metu ir taip pat ir komisaras e, pasakė, kad jis tikrai norėtų, jog būtų pasiekta greičiau rezultatų, jog gal reikėtų keisti darbo metodą. Įvyko tikrai nemažai susitikimų ir buvo parengti tie kompromisai, kurių mums taip reikėjo. Yra dar keturi punktai, su kuriais reikia padirbėti, bet tikimės, kad ir čia artėjame prie rezultatų. Visų pirma, tai yra, yra šiltnamių produkcija. E, buvo pateiktas pasiūlymas ir e, tikimės, kad taryba E, pritars, jog būtų šimtis taikoma tik šešioms e, šiauriniams šalims, kur yra ypatingos sąlygos. Tai yra Baltijos šalis, Švedija, Danija. E, šios šalis ir toliau galės taikyti išimti dėl šiltnamių negu kad kitos ES šalis. Dar reikia susitarti ir dėl skiriamųjų gyvatvorių. Tikrai tikimės, kad ir čia rasime tinkamą sprendimą šiauriniams šalims, atsižvelgsime į ypatingą šių šalių klimato specifiką. Toliau, iki kada bus galima taikyti išimtis. Ir čia artėjame prie kompromiso. Taryba visą laiką nuogastaudavo, kad mes išimčių nuostatą susijęsime su domenų baze ir kad dėl to atsiras daugiau biurokratijos. Bet mums reikia e, tam tikros domenų sistemos tam, kad būtų aišku, kada ūkininkai užsims sėję, kai kuriuose šalise jau taikomi tam tikri standartai bet ne visose šalise, taigi mums reikės tam tikros duomenų bazės. Taryba irgi suprato, kad čia reikės e, siekti sustarimo. Pavyzdžiui, būtų galima sakyti, išimtas dėl sieklų e, bus taikomas iki 20, 2025 e, metų. Bet tos išimtis būtų suteikiamas tik tais ypatingais atvejais. Toliau e, ekologiški gyvūnai. Tai yra ypatingas atvejis. Kai kas sako, kad e, ekologiškus gyvūnus irgi reikėtų traukti domenų bazę arba bent jau į sistemą. Vis dėlto tas ekologinių gyvūnų klausimas yra labai specifinis. Štai, pavyzdžiui, ekologiškos vištos. Kai kuriuose šalise e, e, yra ir komercinių būdų auginamos ekologiškos vištos. Toliau sieklos. Europos parlamentas visą laiką sakydavo, kad reikia atskirų nuostatų ekologiškoms siekloms. Negalime laukti, kol komisija pateiks naują atskirą pasiūlymą dėl sieklų reglamento. Ekologiškam sektoriui reikėtų nuostatų dėl sieklų. Dėl ekologiškų sieklų tiek viso, visoms susijusioms pusėms kilo problemų, taip pat ir komisijai. Komisija sakė, kad gal čia reikėtų politinio pareiškimo arba tam tikro ketinimų protokolo, bet kol kas viskas rašyta šakiam ant vandens, dar tikrai niekas neaišku. Mes vis dėlto norėtumėm, kad būtų pasukta teisinga linkme ir sprendžiant šį sudėtingą ekologiškų sieklų klausimą. Negalime šio klausimo vis atidėlioti, vis laukti kažkokių naujų teisėkuros pasiūlymų. Tai reikia išspręsti dabar. Vienas iš sudėtingiausių politinių klausimų tai yra ribinės vertės ekologiniams produktams, ar jų reikia ar ne. Po neoficialių pokalbių aš supratau, kad vis labiau artėjama prie Europos parlamento pozicijos, taigi mes tiesiog palauksime komisijos dokumento. Reikia išsiaiškinti, kuo yra užteršti tie produktai, koks yra tų taršalų lygis, ar jie atsirado prekybos metu. Na ir vėliau, kai pasirodys komisijos dokumentas, bus viskas aiškiau, bus aiškiau, e, apie ką mes kalbame. Kai kas sako, kad ir čia reikėtų rasti pragmatinį sprendimą dėl galimų užterštumo ribinių verčių ekologiniams produktams. Ir dar vienas labai svarbus dalykas. Jeigu mes norime sustiprinti kontrolę, o ko gero to nori visi, visi nori sustiprinti kontrolę, tai vis tiek liks spragų. Na ir galiausiai turėtų būti užtikrinta, kad bus sukurti atitinkami pajėgumai kontroliai įvykdyti. Pati geriausia kontrolės sistema bus bevertė, jeigu kontrolieriai nesugebės atlikti viso savo darbo. Komisija to negali atlikti, tam pasipriešinto agentūra. Reikės užtikrinti, kad bus tinkama kontrolės sistema Galbūt bus gauta skundų, bet nebus galima toliau su jais dirbti. Galbūt valstybių narių sistemos e, netitiks viena kitos. Reikia pagerinti kontrolės ir stebėsenos sistemas. Tik tuomet ekologinis ūkininkavimas galės klestėti e, ekologiškais produktais bus pasitikima. Mes dar laukiame atsakymo iš Europos komisijos pusės, kaip galima būtų pagerinti kontrolę. Tai tiek, labai trumpai. Mūsų laukia dar du trišaliai susitikimai. Vienas įvyks um, gegužės 2, o kitas gegužės 31. Paskutinis trilogas vyks dalyvaujant ir komisarui. Ir dar kartą labai aiškiai pasakysiu. Viską vėl iš naujo pradėti su nauja po Maltos pirmininkausiančia šalimi, ko gero niekam nebūtų paranku. Reikia pasistengti dabar, kol dar pirmininkauja Malta. Manau, kad tai visai įmanoma. Pirmininkaujantys šalis jau suprato, kad mes darysime tam tikrą spaudimą ir kad mes norime pasiekti rezultatų. Būtų tikrai labai, pras... labai blogai, jeigu nepavyktų pasiekti jokių rezultatų. Kaip kad buvo sakyta, mes turime lisabonizuoti teisės aktus, likščiau tai nebuvo padaryta, bet mes negalime laukti metų metus, kol mes gausime pasiūlymą dėl naujo ekologiško, e, ekologiškų produktų e, reglamentą. Aš tikrai tikiuosi, kad galų gale mums pavyks susitarti dar pirmininkaujant Maltai. Ačiū. Ponas Lyts. Ačiū pirmininkė, aš irgi norėčiau padėkoti pranešėjui. Ačiū už tokį išsamų pasakojimą. Šešėliniai pranešėjai už vakar labai daug kalbėjo apie dėrybų eigą, ypač apie paskutinį trišalį susitikimą. Mes gavome tikrai daug informacijos. Žinome, kas vyko pastarosiomis savaitėmis. Man atrodo, kad paskutinis trilogas vyko būtent taip, kaip nupasakojo ponas Hoisling. Iš tikrųjų, labai nedaug pavyko pasistumėti į priekį, tą suprato ir pirmininkaujantys šalis. Ir dabar jau e, imasi veiksmų vadinamosiose drafting groups, e, redakcinėse grupėse. Mm. Aš dėl kompromisų tai laikausi tokios santūriai optimistiškos pozicijos. Dėl to ar tikrai pavyks sustarti dar pirmininkaujant Maltai. Mano pozicija santūriai optimistiška. Labai svarbu, kad tas naujas ekologinės gamybos e, reglamentas uh, tikrai atneštų naudos e, tiems ūkininkams, kurie užsiema ekologinę gamybę. Ačiū. Ačiū pirmininkė, gerbėjai kolegos. Deja, turiu atkreipti jūsų dėmesį dar vieną kartą į šiaurės šalių ekologinius šiltnamius. Ne pirmą kartą jau keliu šį klausimą. Ir šiandien aš skrisiu namo į Laplandiją ir tenai dar yra labai daug sniego, iki vieno metro dar kai kur. Suomijos da, ūkininkai e, kartais jautriai reaguoja į e, mūsų pasiūlymus ir aš norėčiau padėkoti panoj Haslingui ir komisijai už tai, kad galvojama e, galvome apie tai, kad reikėtų atskirai atskirti Šiaurės ir Baltijos šalis kurios ir leisti šioms šalims užsimti ekologinę žemdirbystę šiltnamiuose. Tačiau komisijos, vis tiek komisijos pasiūlymas išlieka labai problematiškas mums. Komisijos pasiūlyme yra numatyta, kad, kad šiltnamių lysvėse 80 procentų e, dirbožėmio žemės turi būti e, vietinė žemė, vietinės kilmės žemė. Bet šiltnamis labai svarbu yra naudoti tokį dirbožėmį, kuris e, padėtų mums pasiekti kuo didesnį ekologišką, štai ekologiškai švarų derlingumą. Ir ne visuomet regionų dirbožėmės atitinka šį reikalavimą. Ir jei ši nuostata įsigalios, tuomet daug kas šiaurėje turės atsisakyti ekologinės žemdirbystės šiltnamiuose. Aš dėkoju ponui Hoslingui, aš manau, kad jūs puikiai tvarkote su šiuo labai sudėtingu dokumentu Ir aš tikiuosi, kad šalė, per trišalės darybas jūs atsižvelgsite į mūsų susirūpinimą tam, kad galima būtų užtikrinti, kad šiltnamius ir toliau uh, galima būtų pas mus auginti ekologiškai švarius produktus. Ir aš nemanau, kad mūsų reikalavimas prieštarauja uh, bendros rinkos reikalavimams. Labai ačiū. Jūs manęs e, neįvardinote, neištarėte mano pavardės, bet aš irgi melai pasisakysiu. E, norėčiau pasisakyti pono Gran vardu, kuris šiandien negali dalyvauti. Paskaitysiu jo pastabas. Ekologinė gamyba yra tikrai be galo svarbi, apie tai kalbėjo ir šešėliniai pranešėjai. Dabar mes priartėjame prie paskutinio etapo pirmininkaujant Maltai. Ir dėl to mes turime ir toliau dėti pastangą susitarti. Europos parlamento dėrybininkų komanda yra pasirengusi dėti daugiau pastangų dėrybų metu. Ir ji yra tvirtai įsitikinusi tuo, kad labai svarbus yra ir techninio pobūdžio susitikimai, tam, kad būtų galima veiksmingai pasirinkti gegužės 3 ir 31 dienos uh, trilogams. Uh, Mes norėtumėm paraš... paprašyti pirmininkaujančios Maltos skirti daugiau laiko parengėmiesiams susitikimams. Komisarės Hogan irgi pasirengęs dalyvauti trišaliuose susitarimuose. Kolegos vardu aš norėčiau e, dar įvardinti keletą svarbių techninių dalykų. Visų pirma, sieklos Čia dar tikrai reikėtų daugiau padiskutuoti, ypač taip pat ir apie genetinę medžiagą, taip pat ir šiltnamius. E, tai ypač aktualu Baltijos šalims ir kitoms e, šiaurės šalims. Taip pat dar neišsiaiškintas toks klausimas kaip dirbožėmio kilmė lysvėse. Dar reikia susitarti dėl e, sieklų, dėl pesticidų. Tai yra labai opus klausimas, dėl kurio reikės rasti kompromisą. Kalbėdamas apie ateitį, Erikas mano, kad mes turime e, įkalbinti pirmininkaujančią Maltą, dalyvauti kiek įmanoma daugiau parengiamųjų susitikimų, daugiau laiko skirti parengiamiesiams susitikimams. Na, o šešėliniai pranešėjai irgi būtų labai gerai, kad galėtų tose posėdžiuose dalyvauti. Taigi jis prašo išplėsti darybininkų komandą. Po gegužės trečios dienos trišalio susitikimo reikia skubiai įvertinti pasiektą pažangą, tam, kad būtų galima geriau pasirinkti gegužės 31 dienos susitikimui. Reikia iš anksto planuoti trišalių susitikimus tam, kad galėtumėm pasiekti optimalių rezultatų. Uh, Darbų nuseklumas, testinumas yra esminis dalykas. Taip pat yra būtina, kad pranešėjas ir toliau diskutuotų ir iki pat kitų trišalių e, susitikimų. Baigdama e, dėkoju, kuo nuoširdžiausiai dėkoju e, pranešėjui ir šešėliniams pranešėjams. Aš džiaugiuosi, kad aš pati nesu šešėlinė pranešėja, rengiant šį pranešimą, nes viskas tikrai yra labai sudėtinga. Ponas Agnė. Na, mes dar kartą šiandien kalbame apie tai, kad ES nori reglamentuoti ekologišką gamybą. Uh, Man atrodo, dar per praeitą kadenciją apie tai buvo pradėta kalbėti, prieš daugiau nei trejus metus. Europos komisija nori vis, viską, viską tvarkyti, nustatydama taisyklės. Ir e, aišku, kad taryba tam priešinasi. Žemės ūkio ministrai susitinka taryboje ir jie pripažįsta, kad ši sritis negali būti reglamentuojama ES lygmenių, nes kaip mes jau ką tik girdėjome iš ponos Takula, iš Suomijos biuros jis yra. Suomijos uh, vartotojai e, e, visai neprieštarauja tam, kad e, jų šalyje ekologiškai būtų auginami, auginami įvairūs produktai šiltnamiuose. Bet aš nebijoju, kad komisija pasakys, kad ne, ne, jie negali to daryti, nepaisant to, kad vartotojai visiškai neprieštarauja da, da, tam, kas vyksta Suomijoje. Jei jūs paklaustumėte stereotipinį da, vartotoją mūsų šalise, da, ko jūs tikitės iš ekologiškai švaraus maisto? Pirmiausia, jie jums pasakys, kad jiems nepatinka dirbtinės trašos. Jie tikisi, kad e, ekologiško maiste nebus taip pat sintetinių pesticidų. Ir jiems taip pat norėtųsi manyti, kad ekologiškai auginami gyvuliai gali gyventi laimingi kur kas ilgiau nei kiti e, neekologiškai auginami gyvuliai. Štai ko jie nori, bet jeigu mes bandysime viską derinti, suvienodinti viską visur 28 valstybėse narėse, tuomet niekas negalės verstis ekologinę žemdirbystę, nes tai bus per brangu. Taigi palikite šį klausimą valstybėms narėms ir tose valstybėse narėse veikiančioms sertifikavimo institucijoms. Dėkuoju, panas Dorfman. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau grįžti prie tokio klausimo kaip pesticidų arba augalų apsaugos priemonių likučiai. Susidaro absurdiška situacija praktiškai visose ES valstybėse narėse. Ekologiniuose produktuose gali būti pesticidų likučių, bet to ne vienas vartotojas nesupranta. Mano šalyje arba, pažiūrėjau, Belgijoje buvo įvestos e, kitokios vertės, tai yra 0,1 mg kilogramui. Tai buvo padaryta savarankiškai. Na ir kompromisas galėtų būti tą pesticidų likučių problemą ir toliau leisti reglamentuoti valstybėms narėms, bet tai būtų pats prašiausias variantas, nes tokia fragmentuota situacija ir toliau išliktų. Pavyzdžiui, mano šalies vaisių augintojai, pažiūrėjau, bolių augintojai e, turėtų ir toliau laikytis e, tokių griežtesnių e, e, ribų, bet ta tarpu importuotose į Vokieti... Vokietijos rinko bolėse galėtų būti tiek pesticidų likučių, kiek ir įprastiniuose produktuose. Na ir taip pat kyla klausimas dėl ekologinių produktų užterštumo. Iš kur tie teršalai atsiranda? Jie atsiranda iš kaimininių sklipų. Taip paaiškiai atlikus analizę. Tie teršalai ateina iš kaimininių ūkių. Galbūt kaiminėse ūkiuose tos ribinės vertės yra viršėmas, dėl to užsiteršia, e, užsiteršia ir ekologiniai produktai. Jeigu e, kažkokiame ekologiškame ūkyje nustatoma, kad ekologiniuose produktuose teršalų likučiai arba teršalai viršė nustatytas ribas, tai toks uh, ūkis iš karto praranda sertifikatą, nors tie taršalai atėjo iš kaimininio ūkio. Iš tikrųjų, praktiškai yra e, e, nesąmonė tos e, tokios pačios ribinės vertės kaip ir įprastiniams produktams. Kaip tai yra įmanoma, jeigu uh, E, ekologiškose produktuose būtų tiek pat pesticidų, būtų nustatytos tokios pačios viršutinės ribos pesticidams, kaip ir įprastiniuose produktuose. Tai yra tikrai nesąmonė. Aš manau, kad čia reikia pademonstruoti geros valios siekiant kompromiso. Ir taip pat būtų neteisinga viską palikti valstybėms narėms spręsti, nes tuomet situacija nesikeistų ir tai netitinka vidaus rinkos interesų. Būtų neteisinga, jeigu vidaus rinkoje vieni ūkininkai turėtų laikytis griežtesnių taisyklių negu kad kiti, nors jie visi užsiemų e, ekologiškų ūkininkavimo. Pone pirmininkė. Aš e, kalbėsiu nepaprastai gražia suomių kalba, norėdamas jums dabar paaiškinti savo poziciją. Kreipiuosi pirmiausiai pona Agnių, kuris e, minėjo mano va vardą. Suomijos parlamente, jei kas, nors, koks nors kolega paminė jūsų vardą, tuomet jums visuomet suteikiama galimybė sureaguoti. Taigi, Valstybės narės turi turėti teisę taikyti galiojančius teisės aktus, susižvelgdamos į uh, vietos sąlygas. Suomijos šiaurėje nėra jokios oro taršos, kitos taršos, nėra jokios pramonės. Ten yra nepaprastai švari gamta ir auginti tenai įvairių, įvairių, įvairius augalus, ekologiškai yra labai paprasta. Ir Suomijoje vartotojai puikiai žino, kad tenai žauginamas yra nepaprastai švarus, ekologiškai švarus maistas. Deja, Europoje apie tai gal mažai kam žinoma. Uh, Ir aš manau, kad valstybės narės turi turėti šiek tiek laisvės tam, kad e, jos galėtų užtikrinti deramas veiklos sąlygas savo ūkininkams, kurie verčiasi ekologinę žemdirbystę. Mūsų oras, mūsų dirbožėmis yra labai e, švarus tenais. Oro sąlygos kiek sudėtingos. Užtat mums ir e, reikia jūsų supratimo. Kollegen, das, äh, haben noch mal die ponas Hoeslink. Ačiū, mėly kolegos, už patiktus komentarus. Sureaguosiu į jūsų klausimus. Anksčiau mes kalbėjome apie tai, kad tokios taisyklės turėtų būti taikomos tik tiems ūkiams, kurių plotas yra iki 20 hektarų. Na, o taryboje buvo pradėta kalbėti apie tai, kad tai turėtų būti taikoma visiems ūkiams, nepriklausomai nuo klimatos sąlygų. Na, bet aišku, yra skirtinga padėtis Prancūzijos pietuose, Suomijoje ar Italijoje, dėl to išimtis turi būti apribotos. Mes kalbėjome apie, pavyzdžiui, 22 laipsnius platumos arba 25 laipsnius platumos, bet geografinė prasme tai tikrai būtų sunku laikytis tokios ribos. Mes išimtis turime apriboti, nes kitaip bus e, iškreipta konkurencinė situacija. Tikrai labai sunku rasti kompromisą nes kai kuriams šalims e, turėtų būti taikomas išimtis dėl klimato. Ir reikėtų apsispręsti, kokiams šalims e, būtų taikomas išimtis, kuriams ne. Kol kas e, taryboje dėl to sunku rasti susitarimą, bet tikimės, kad tai pavyks padaryti. Kolega Dorfman kalbėjo apie pesticidus. Vokietijoje buvo atliktas tyrimas, e, buvo bandyta išsiaiškinti, iš kur tie pesticidai atsiranda ekologiškose produktuose. Ir buvo nustatyta, kad tie pesticidai ateina iš kaimininių ūkių. E, kai kurie ūkiai yra vienas šalia kito ir net e, esant geriausiems norams, tos problemos labai sunku išvengti. Na ir tai praktiškai reikštų, kad kai kuriems ūkiams e, iškiltų egzistencinė grėsmė. Bet palaukime komisijos pasiūlymo dėl e, ribinių virčių. Man atrodo, kad jau sustarėme dėl to, kada turėtų pasirodyti pranešimas. Kada turėtų pasirodyti konkrečios taisyklės. Kai jos pasirodys, mes galėsime viską ramiai aptarti. Man nepatinka tarybos pasiūlymas e, dėl to, kad kiekviena valstybė narė gali elgtis kaip tinkama, gali nuspręsti dėl nacionalinių taisyklių. Bet man tai nepatinka. Europos parlamentas nori Europoje harmonizuotų standartų ir vienodų konkurencingumo sąlygų. Bet trys šalis taryboje visą laiką balsuoja prieš. Na, pasižiūrėsime, kas atsitiks su mūsų pasiūlymu. Kaip sakiau, yra tam tikros trys šalis, kurios iki komisijos pranešimo uh, E, tikrai laikysis dabartinės pozicijos. Tokia yra realybė taryboje. Galimybę susitarti vertinčiau 50 prie 50. Kaip žinia, Europos parlamente taip pat skiriasi vairių frakcijų pozicija. Mes visų pirma turėtumėm palaukti konkretaus pasiūlymo, o tuomet viskas jau bus konkrečiau, bus galima veiksmingiau dirbti. Jeigu taikomas kažkokios priemonės, dėl kurių nukenčia ekologiniai ūkiai, tai e, valstybės narės turi įsikišti visai šalia ekologiško ūkio na, ko gero negalima taikyti bet kokių ūkininkavimo priemonių. Užterštumas e, pesticidais yra problema. Bet e, galų galia, jeigu bus visiškai uždrausti pesticidai, e, ekologiškose produktuose, tai kiek ūkių sugebės tokius reikalavimus įgyvendinti, gal kažkoks tai ūkis labai nutolęs nuo visų kitų ūkių, kur nors Laplandijoje ir sugebės tokį reikalavimą įgyvendinti. Mes turime būti išlikę nusiteikę atvirai. Laukiame tolimesnių trišalių susitikimų. Ir aišku, su šešėliniais pranešėjais aptarsime visus gautus e, pakeitimus. Galbūt mes ne visą laiką laikomės vienodos pozicijos, bet tikrai ne visą laiką reikia viską ir nuspręsti vienbalsiai. Ačiū labai. Panašu, kad jau pasisakė visi norintieji. Išklausėme ir pranešėjo atsakomą į žodį. Labai tikiuosi, kad trišalio dialogo dėrybos bus užbaigtos dar e, Maltos pirmininkavimo metu, o dabar pereikime prie 11 darbo atvarkės punkto - integruota ūkių statistika. Pas mus atvyko Eurostato atstovai. Ir e, išklausysime taip pat komisijos pristatymą. Ir mm, istorija siekia dar 96 metus. Kas dešimt metų yra atliekami tokie tyrimai. Ir svarbu čia ne vien tik ūkių dydis, yra daug kitų aspektų, kurie yra aktualūs, įskaitant ir tai, ką ūkiai atlieka kaip nesu žemės ūkių susijusią veiklą. Ši sistema yra ES ūkių statistikos kertinis akmuo. Ir komisija norėtų viską padaryti šiek tiek lankščiau. Tad dabar nedelsiu suteiksiu žodį komisijos atstoviai Kristinai Virts. tikrai sudėtinga tema ir jį pabandys ją paaiškinti mums. Ačiū, ponė pirmininkė pirmininkė, aš esu Kristina Virts, aš esu sektorinės ir regionės statistikos skyriaus e, direktoriaus pavaduotoja. Taip pat dirbu Eurostate, žuvininkystės ir žemės ūkio statistikos skyriuje. Labai džiaugiuosi turėdama galimybę pristatyti komisijos pasiūlymą dėl integruotos ūkių statistikos. Kaip jūs teisingai minėjote, e, Eurostatas ir ES valstybės narės E, e, statistinėje sistemoje pateikdavo įvairiausių statistinių duomenys susijusių su žemės ūkiu, kad būtų paremti, e, paremta politikos kūrimo kryptis grista moksliniais įrodymais. Daug ES politikos ryčių priklauso nuo aukštos kokybės ir palyginamų žemės ūkio srities duomenų. Tačiau statistika turi būti pridarinta prie besikeičiančio pasaulio, kad išliktų naudinga. Ne tik pasaulinis žemės ūkis ir klimatas keičiasi, keičiasi ir oficialiosios statistikos rytis. Na ir pastaruoju metu statistiniai duomenys yra renkami e, remintis devyniais pagrindiniais aktais ir manoma, kad ta duomenų rinkimo našta yra gana didelė. Didėja įvairių prievalių susijusių su duomenų rinkimu, tačiau išteklių dėja mažėja. Kaip jau buvo minėta, yra teisinis pagrindas susijęs su struktūrinė statistika. Kas dešimt metų tokiais intervalais yra renkami E, žemės ūkio srities, srities duomenys ir 16 e, metais e, buvo naujas nu, toks surašymas, duomenų surinkimas atliktas. Taip pat kas trejus ketverius metus yra tokios supaprastintos analizės atliekamos. Ir, ir kalbant apie m, tokį gana m, fragmentuotą teisinį pagrindą vis dėlto sugebėjome parengti strategiją susijusią su žemės ūkio statistika po 20 metų, siekiama modernizuoti šią sritį, taip pat siekiama um, rinkti naujus duomenis, atnaujinti senus duomenis ir užtikrinti, e, kad um, Mm, kaštai būtų suvaldyti, kad tai netaptų per daug didelę naštą nei ūkininkams, nei statistikos institutams. Strategijos tikslas yra vadovautis tokiu e, dvikapopiu, dvik, e, dvipakopiu požiūriu. Ir pirmiausia, svarbu užtikrinti, kad e, žemės ūkio surašymai ir struktūriniai duomenys būtų vykdomi atskirų ūkių lygių ir taip pat, kad būtų atsižvelgta ir kitus elementus. Per pastaruosius dviejus metus nuo 13 metų parengėme pirmąjį pagrindų reglamentą, tai yra integruotos ūkių statistikos reglamentą. Būtent jį šiandieną ir ketinu jums pristatyti. Pabandysiu trumpai paaiškinti, e, kaip IFS, tai yra integruotos ūkių statistikos reglamentas, funkcionuoja. Siekiama rinkti struktūrinį informaciją ūkių lygių Tai taip pat leidžia integruoti socialinę, ekonominę ir aplinkosauginę dimenciją susijusią su žemės ūkio veikla. Pavyzdžiui, tai sudarys galimybę įvertinti politikos sprendimų poveikį ir išanalizuoti viską atsižvelgiant į ūkio dydį, e, tipą, e, ūkininko amžių ir taip toliau ir panašiai. Ir jau minėjau, kad bus rengiamas antrasis pagrindų reglamentas. Jis turėtų pasirodyti šiek tiek vėliau ir jis turėtų apimti metinę statistiką skirtą augalų, um, pasėlių um, auginimui, gyvulių auginimui. Ir tai taip pat apims ir kitus, e, kitus veiklos aspektus, tokius kaip pieno ūkiai, E, skerdyklos ir panašiai. Tai yra veikla, kuri nėra tiesiogiai vykdoma ūkiuose. Statistiniai duomenys, e, kuriuose bus išskirtas organinis ūkininkavimas, taip pat bus išskirti siekiant įvertinti situaciją šioje srityje. Na, o kokia yra IFS reglamento struktūra? E, ten yra itin svarbių duomenų, E, kurie turi būti mm, prieinami iš visų ūkių ES, kurie atitinka tą tokį numatytą minimalų dydį. Viskas priklauso nuo žemės ploto, nuo, taip pat nuo, pavyzdžiui, laikomų gyvulių kiekio. Na ir tokia informacija būtų renkama iš visų atitinkamų ūkių, o charakteristikos būtų apibrieštos tame bazinėme e, akte, su kuriuo taip pat turėjote galimybę susipažinti. Ir ta pagrindinė informacija, mm, svarbiausia ūkio informacija, būtų papildyta tam tikrais moduliais, pavyzdžiui, moduliais apie struktūras mm, susijusias su e, laikotarpio vidurio vertinimais Taip pat e, ten būtų informacija apie vynogių ūkių ar sodų struktūrą, apie darbo procesus, kurie naudojami ūkiuose, aplinkos ūkinius aspektus tokius kaip, e, pavyzdžiui, dirbožėmio, mėšlo tvarkymas, drėkinimas ir taip toliau. Visa ši informacija esanti moduliuose yra renkama e, E, iš tam tikrų ūkių ir nebūtinai iš visų ūkių vienu metu. Ir tai reiškia, kad reglamento našta netaps tokia sunki ūkininkams, kaip kad būdavo seniau. E, teisinis modelis reiškia štai ką. E, tie moduliai, detalios temos yra apibrieštos pagrindų reglamente, o charakteristikos bus apibrieštos įgyvendinimo reglamente ir tai turėtų sudaryti galimybę panaudoti reikalingą lankstumą, siekiant pritaikyti duomenų surinkimą bėgant laikui, prisiderinti prie besikeičiančios politikos ir taip pat sudaryti galimybę naudoti administracinius duomenų e, šaltinius. Reglamentas taip pat numato ad hoc e, duomenų šaltinius Um, rinkimo um, apžvalgas ir komisijos pasiūlyme yra numatyta tokia galimybė, jeigu pasirodytų kažkokie nauji klausimai, e, e, kurie iškils naujos BŽUP metu ir tai bus žinoma tik tada, kai bus teisinis pagrindas susijęs su duomenų rinkimu, tada uh, E, naujas duomenų rinkimas galėtų būti apibrieštas ir tai būtų galima padaryti gyvenimo teisės akto pagalba. Dabar dėl gyvenimo ir deleguotojų teisės aktų naudojimo. Jie padės užtikrinti reikalingą lankstumą, e, reaguojant į e, duomenų prašymus susijusius su politikos reikmėmis. Ir tas lankstumas mūsų nuomonė yra tikrai svarbus, nes technologijos keičiasi. Reikia nepamiršti skaitmeninimo, kuris e, auga su kiekviena diena. Ir jeigu dabar reikėtų surašyti, kokių, e, kokių norėtume duomenų um, surinkimo metodų, man atrodo, kad e, svarbu būtų atsižvelgti tuos ateities pokyčius ir poreikius. Tad dėl integruotos ūkių statistikos reglamento E, kai jisai bus patvirtintas, žemės ūkio suties surašymas galės būti atliktas 20 metais ir taip pat 23 metais mažesnio masto tyrimas būtų atliktas bei 26 metais taip pat. Šis pagrindų reglamentas turėtų padėti sumažinti naštą tenkančią ūkininkams, o kai kuriuose valstybėse narėse Taip pat sumažės ūkių, kurie yra tyriami lyginant su praeitėje taikytomis procedūromis, pavyzdžiui, Rumunija ar Malta, jų turėtų sumažėti dvigubai. Mes e, tikimės, kad 20 metais e, iš 5 milijonų ūkių 3,5 milijonų ūkių nereikės e, tikrinti vadovantis naujų požiūrių. Tačiau siekiant tokių rezultatų, ir siekiant užtikrinti, kad būtų surinkama visa reikalinga su žemės ūkio sritimi susijusi informacija bei duomenis, tada reglamentą reikėtų patvirtinti 18 metais, kad valstybėms narėms liktų pakankamai laiko pasirenkti, nes tikrai jų lauks nemažas darbas. Lyginant viską su e, praeitimi, matome, kad duomenis yra paprastai e, gali būti pateikti šiek anksčiau negu tai buvo daroma praeitie ir tai padėtų greičiau sureaguoti į besikeičiančius politikos srities pokyčius. Ačiū. Dėkoju. Ponas Takula, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Nu, jau... Ačiū komisijos atstoviai už e, pristatytą pasiūlymą. Norėčiau tarti keletą e, žodžių e, Frederik Federle vardu, Alde frakcijos atstovo vardu. Suprantu, kad žemės ūkio statistikos domenų rinkimas yra svarbus daugeliu aspektų. Ir tai suteikia mums itin vertingos informacijos, padedančios įvertinti padėtį, nustatyti, kokių potencialių problemų slypi šioje srityje, taip pat suteikia reikalingas gairias, padeda išanalizuoti siūlomus e, pakeitimus susijusius su politiką orientuotą į ūkininkus. Tai svarbu ir ūkininkams, ir organizacijoms, nes jie nori turėti galimybę gauti informaciją ap, apie situaciją žemės ūkio sektoriuje. Svarbu tai ir mokslininkams panaudoti šią informaciją, nes jie kūrė naujas technologijas, inovacijas. Na ir dabar ketiname kalbėti apie taisyklių pakeitimus. Uh, ir siekiama užtikrinti, kad statistiniai duomenys ES būtų suderinti ir harmonizuoti. Jau nuo 96 metų taisyklės yra tako, taikomos, na, o naujosios taisyklės e, būtų taikomas vadinamojo žemės ūkio surašymo atvejais nuo 20 metų. Ir siekiant užtikrinti, kad 20 metais jau būtų galima tai padaryti, reikia, kad kuo greičiau tos taisyklės būtų patvirtintos E, ponas Federlė ir Aldė frakcija neabejotinai e, e, daug dėmesio skiria svarbiausiams šio dokumento rinkinio principams. Reikia vengti nereikalingos naštos tenkančios ūkininkams susijusios su tokiu duomenų pateikimu. Dar vienas dalykas. Reikia užtikrinti, kad mm, būtų atsižvelgta į nevienodas ūkininkų sąlygas ES renkant duomenys. Taip pat svarbu užtikrinti, kad tas statistinių duomenų rinkimas būtų kuo įmanoma veiksmingesnis. Suprantame, kad informacija yra naudinga, vertinga ūkininkams. Ir jie naudoja tą informaciją ir planuodami savo veiklą, ir kasdienėme darbe. Apie tai kalba ir specialioji darbo grupė savo parengtoje ataskaitoje. Alde frakcija nori būti konstruktyvi ir siekti kuo geresnių rezultatų, mm, kad šios taisyklės būtų kuo greičiau parengtos iki 20 metų ir kad būtų užtikrinta, jog informaciją būtų galima surinkti per daug nevarginant ūkininkų ir kad e, tie statistiniai duomenys būtų naudojami kuo įmanoma plačiau. Ačiū labai, panas Dorfman. Nu- Ačiū, pirmininkė. Aš noriu paskaityti porą eilučių, e, kurias man perdavė kolega Luis Ramon Kasel. Jis yra mūsų, šeš, mūsų e, frakcijos šešėlinis pranešėjas, bet šiandien negalėjo dėja sudalyvauti. Taigi, kalbant apie e, integruotą ūkių sistemą ir statistinės sistemas, tai komisijos tikslas yra sukurti integruotą sistemą ir tai turėtų būti tikslinė sistema. E, ponas Kasel taip pat mano, kad e, visi veiksmai, kurių tikslas yra supaprastinti žemės ūkio informacijos sistemas, E, o taip pat ir sumažinti biurokratiją yra vertintintini teigiamai. Reikėtų užtikrinti, kad duomenis būtų galima lengviau apdoroti, tai taip pat palengvintų keitimąsi duomenimis tarp Eurostato ir valstybių narių. Ačiū. Pan posel Karti. Ačiū labai dabar žodis ponui Kalk. Dėkoju, dėkoju komisijos oviai už šios informacijos pristatymą. Suprantu, kad tema sudėtinga, tačiau visi puikiai suprantame, kad statistika vaidina svarbu vaidmenį, kalbant apie politikos formavimą, apie tam tikrų tendencijų įsiekimą bėgant laikui. Tai ypač svarbu kalbant ir apie skaidrumą, kurio vis labiau pagidauja mūsų piliečiai. Reikia nepamiršti, kad nemaža dalis ES biudžeto yra skiriama būtent žemės ūkiui ir su juo susijusioms schemoms. Na ir kalbant apie šešėlinių pranešėjų darbą, manau, pirmiausia, reikėtų pažiūrėti, e, ką mes galėtume padaryti, nes statistiniai duomenys yra naudingi e, tik tada, jeigu jie yra surenkami. Ir man atrodo, kad reikia ieškoti būdų E, rinkti reikalingą informaciją, tačiau tuo pat metu tai padėtų suprasti, kodėl 50 metų po BŽUP gyvendinimo vis dar yra um, tokių didžiulių skirtumų uh, tarp skirtingų valstybių narių. Svarbu čia yra ir ta informacija, kurios itin trūksta, tai yra jauni ūkininkai, nauji rinkos dalyviai ir tam tikrai nuosavybės aspektai. Manau, svarbi būtų informacija ir apie mm, žemės e, tipą, žemės pobūdį. Kalbant apie tas e, nuosavybės struktūras, jos taip pat yra svarbios. Svarbus yra ir kartų aspektai, nes manau, kad tai gali suteikti daugiau informacijos apie tai, kaip būtų galima spręsti senėjimo problemą mm, žemės ūkio srityje, spręsti ir su lyčių lygybė susijusias problemas. Dar vienas dalykas. Yra gana griežti laiko limitai susiję su valstybėmis narėmis ir duomenų perdavimu. Tačiau panašių kažkokių terminų komisijos atžvilgių dėje nėra nustatyta. Tai reiškia, kad ataskaitų rengimas vyksta valstybių narių lygmenių tačiau nėra reikalavimų komisijai ir kaip tą informaciją būtų galima paskleisti plačiau po to, kai yra parengiama. Būtų įdomu išgirsti ir kitų kolegų nuomonę, ar jūs manote, kad mes galėtume pasinaudoti statistinių duomenų rinkimu, spręsdami kitas problemas. Tai yra susiję ir su ūkininkų pozicija maisto tiekimo grandinėje. Tad tikrai nekantrauju dirbti su šešėliniais pranešėjais. Pažiūrėsime, ar pavyks e, tinkamai pakeisti šį pasiūlymą ir atitikti tuos standartus, kurie buvo išvardinti. Juk e, nesinori sukurti nereikalingo biurokratijos ligmens tiesiog be jokios priežasties, tačiau norime taip pat gerinti ir statistinių duomenų surinkimą. Ačiū. Na kągi, panašu, kad daugiau niekas nenori pasisakyti. Taigi, aš dabar suteiksiu žodį komisijos atstoviai poniai Virts. Prašau. Dėkoju Jums už Jūsų pirmasis pastabas dėl mūsų pateikto pasiūlymo. Taigi mes pateikėme pasiūlymą, kuris mūsų galva padės mums įvertinti viską, ką įmanoma įvertinti protingai, netrukdant ūkininkams. Mes tikrai labai daug galvojame apie tai, kokią informaciją reikia vertinti. Ir aš suprantu, kad gal mums reikėtų rinkti daugiau informacijos, kad gal kai kam atrodo, kad reikia rinkti daugiau informacijos, bet aš norėčiau pasakyti, kad mes be abejo galime šį klausimą aptarti su jumis šiame komitete, bet nepamirškime, kad būtina taip pat uh, užtikrinti, kad duomenės būtų renkami protingai. Ir akivaizdu, kad jeigu ūkininkai nenorės uh, pildyti klausimynų, tuomet mums labai sunku bus rinkti duomenis. Ir e, viena iš pastabų buvo susijusi su tuo, kaip komisija skelbia duomenis, aš galiu sureaguodama pasakyti, kad mes, kai tik tai juos gauname, iš karto juos galime paviešinti. Ir kaip minėjau, mes dar galėsime su jumis sugrįžti prie šio klausimo ir jį išsameu aptarti artimiausio ateityje. Na kągi, labai dėkoju. Prie šio klausimo sugrįšime dar gegužės 29-30 dienomis. Dabar baigiame nagrinėti šį klausimą ir dėkoju komisijos atstovams, dėkoju taip pat ir visiems e, komiteto nariams. Toliau 12 darbo atvarkės punktas - mūsų komiteto koordinatorių pateiktų rekomendacijų tvirtinimas. Čia kalba eina apie sprendimus, kuriuos mes jums išplatinome elektroniniu paštu. Sprendimai, kuriuos koordinatoriai priėmė šį rytą. Ir jei nėra jokių pastabų, tuomet laikysime, kad Tie sprendimai yra patvirtinti. Ar bus dar kitų klausimų? Ne. Tuomet kitas mūsų posėdis vyks gegužės 2-3 dienomis, o šį posėdį galime baigti. Dėkoju visiems, kas jame dalyvavo. Linkiu visiems gražių Velykų. Dėkoju vertėjams. Ir linkiu visiems gražių švenčių. Pasimatysime